klausimas mūsų darbo tvarkėje yra trumpas šių prašymų pristatymas. Pone Rozie, informatorių veikiančių viešojo intereso labui teisėtos apsaugos priemonės. Suteikiu žodį pranešėjai keturios minutės. Merci, Dėkuoju, panė pirmininkė. Kai pristatomas yra toks dokumentas, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, bet pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kai kam kitam. Rafael Ale, Iren Fašon, Neri Dober. Dėkoju jiems ir dėkoju visiems, kas išdryso kalbėti. Niekuomet nėra lengva tai daryti, todėl kad informatoriams pasirinkti sakyti tiesą, daktis morališkai, atsižvelgiant į viešą interesą, dažnai reiškia prisimti labai daug rizikos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad pirmą kartą šiame parlamente mes tvirtinsime dokumentą, kurio tikslas yra apsaugoti informatorius. Tai yra labai svarbu, todėl kad e, kitose institucijose jau buvo patvirtintos pati, e, panašios rezoliucijos. Pavyzdžiui, Europos taryba dar 2014 metais patvirtino tokią rezoliuciją, kurioje yra nustatyti labai aiškus tikslai. Ir beje, mes vadarbė ir rėmėmės tais tikslais. Aš kalbėsiu e, Antoine Deltour ir kitus Ir aš noriu pasakyti, kad dažnai šis parlamentas ragina apsaugoti informatorius ir tą daro dažnai tvirtindamas rezoliucijas. Ypač dėl LuxLeaks skandalo daug tokių dokumentų patvirtinimų turėjome ir tyrimo komitetus. Ir dėkojame informatoriams, mes dėl jų, dėkos, jų dėka galėjome patvirtinti priemonės, kurių tikslas yra priemonės, kurios skirtos yra sukčios, kur skirtas kovoti su mokesčių sukčiavimu. Tačiau šiandien tie mano paminėti asmenys yra nuteisti ir jiems tai, taikoma. Jiems buvo, jie buvo nuteisti liktinai. Ir aš manau, kad mes šiandien turime rimtai pradėti kalbėti šiame parlamente apie tai, kaip galime apsaugoti informatorius. Ir čia mes parengėme dokumentą, kuriame parodoma, kaip ga, galima būtų užtikrinti jų uh, apsaugą. Mes norime, kad da, da, informatoriaus apibrieštis būtų kuo platesnė, kad da, ją galima būtų pritaikyti įvairiose sritise, kad, tai kad ta apibrieštis būtų uh, susijus su to veiksmo esme. Su, kad, būt, kad ta apibrieštis būtų pagrėsta tuo, kad skelbiama informacija, kuri kenkia viešam interesui. Uh, Kaip reikia apsaugoti informatorius? Mes žinome, kad labai dažnai, kai kas nors pradeda kalbėti, tam žmogui daromas didžiulis spaudimas. Jie grasinama yra įvairiomis, atsakomo, at, at, įvairiomis atsakomosiomis priemonėmis. Ir mes reikalavome, kad tokios priemonių, tokios priemonių nebūtų taikomos. Taip pat, kad jiems būtų teikiama finansinė ir teisinė pagalba, kai tai yra reikalinga, mes matome, kad labai dažnai informatorių gyvenimo sąlygos labai pasidaro sudėtingos, labai dažnai jie praranda visą savo pajamas, darbą ir todėl jiems gali prireikti tam tikrais atvejais ir finansinės pagalbos, o kartais reikia ir psichologų pagalbos nes, nes dažnai informatoriams tenka susidurti su organizacijomis, kurios turi didžiulius finansinius e, iš, išteklius ir kaip, e, daugybė kitų spaudimo priemonių. Taigi mes e, norime, kad darbdaviai užtikrintų, kad nebūtų da, a, a, mažinamas, pavyzdžiui, darbuotojų, kurie atskleidė informaciją atlyginimas. A, Taip pat mes manome, kad reikia teikti deramas konsultacijas informatoriams, reikia suteikti jiems kartais būstą, kitą pagalbą. Ir mums e, reikia taip pat nešališkos, e, savarankiškai veikiančios įstaigos Europos lygmenių, kuri galėtų teikti konsultacijas e, informatoriams. Ir taip pat šią savaitę Aš, pažiūrėjau, galvoju apie ponę Glafalų, kuri kovojo su glifosatu. Jis tengiasi perspėti nacionalinės institucijas apie Monsanto neteisėtą veiklą, tačiau niekas jos neišgirdo. Ir aš taip pat norėčiau paminėti dar vieną atvejį, kurį kuri e, neįtin teigiamai vertina e, kolegos, kurie sėdi čia iš e, dešinėje. Jie, pavyzdžiui, visiškai nenori, jie reikalauja, kad mes išbrauktume nuostatas, kurios, kurios leidžia informatoriams kreiptis į žiniasklaidą. Ir mes žinome, kad būtent, kad būtent tuo atveju, kai informatoriai pateikia savo informaciją žiniasklaidos priemonėms, jie susilaukia didžiausio atsako. Todėl mes nesuprantam, kodėl dešinieji nori iš tikrųjų da, neleisti jiems to daryti. Da, jie nori užkirsti kelią tyriamąjai žurnalistikai. Dafniai uh, uh, Kornigilėje Maltoje nužudyta da, da, žurnalistė. Uh, ir daugybė kitų elgėsi nepaprastai drąsiai ir turime užtikrinti, kad tai, kai jis vyko Maltoje, nebepasikartotų niekur kitur. First, uh... Ačiū. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, ponė Šoidrova. Dėkoju, pirmininkė, ponai ir ponios. Pritariu, kad reikia teisinio pagrindo saugoti informatorius, ypatingai nacionaliniu lygiu. Šie žmonės, informatoriai, kurie nusprendžia atskleisti konfidencialią informaciją apie neteisėtą e, veiką, padeda kovoti su e, sukčiavimu, korupcija ir mokesčių vengimu. Europos lygmenių siūlydami teisės aktus mes turime būti atsargus. Mes turime kalbėti ne apie anonimiškumą, bet apie konfidencialumą. Kai kas turi žinoti, kas tie žmonės yra, ypatingai prižiūrinčios institucijos. Mes turime paremti informatorius. Labai svarbu, kad e, mes atspindėtume tai, ką mes gauname iš jų labai svarbu juos saugoti ir europinių nacionalinių lygmenių. Tai yra labai jautrus klausimas. Ačiū. Dėkujem. Uh, Madame Jolie Ward, take a Ačiū, ponia Ward. whistle blowers are essential for protecting the public interest saving public money and ensuring transparency. informatoriai yra labai svarbus e, taupant e, viešasias, mm, viešasias lėšas. E, per, pastaruo, pas, per pastarąsias savaitės buvo nužudyta Maltos žurnalistė Dafne Todėl labai svarbu priimti to, e, tokius teisės aktus. Mes saugotami e, informatorius, saugome taip pat ir žurnalistus, jų šaltinius, e, nevyriausybinės organizacijas, žodžių laisvę ir taip toliau. Labai džiaugiuosi, kad mano politinė frakcija tai prisidėjo saugodama informatorius. Ir norėčiau padėkoti kolegijai Rozie už šį darbą. Skaidrumas, demokratija, laisva žiniasklaida, viena vienodi standartai. Tai yra tos vertybės, kurias mes saugome, saugodami informatorius. Todėl turime būti tvirti, ypatingai tada, kai susidurėme e, su bandymu sumenkyti šitą pranešimą, pavyzdžiui, ką APP padarė. Mes, Europos parlamentas, turėtumėm eiti e, pirmieji, kurdami didesnį skaidrumą. Mes neturėtumėm e, užkirsti kelio skaidrumui. Torasis Vuleftis Notis Marijas. Dėkoju, toliau ponas Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europoje yra milijonai skurdžiai gyvenančių žmonių, milijonai bedarbių, didžiulė viešoji skola. Tad labai svarbu kovoti su mokesčių vengimu ir mokesčių slipimu. Be abejo, čia informatoriai yra itin svarbus, siekiant pranešti apie skandalus, kai jie vyksta. Todėl būtina juos apsaugoti, būtina tos žmonės ginti. Taip pat svarbus ginti juos nuo prieš juos, e, nuo priemonių, kur prieš juos, prieš juos imamasi. Nepamirškime situacijų. Pavyzdžiui, Graikijoje buvo atvejis, kai informatorius pranešė apie nuslėps mokesčius. Tikrai taip yra pastarnaujama bendram geriui. Ir labai svarbu neišlės iš kitų tai, to, kokia yra informacija pateikiama. Reikia taip pat informatoriams teikti ir ekonominę paramą, kad jie ir toliau galėtų atskleisti tai, kas dedasi. Ir toliau tarnauti bendravim interesui. Dėkoju. Dėkoju. Ivan Jakovčič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Informatoriai yra labai svarbus, būtinai jūs reikia saugoti. Dėkoju pranešėjai, dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Dokumentas puikus. Jau tikrai laikas imtis veiksmų šis rytyje. Kalbant apie laisvę ir demokratiją, dažniausiai mes ne, na, negaištame. Dabar turbūt kiek per ilgai užtrukome, tačiau reikia toliau eiti labai sparčiai. Turiu pažiūrį iš Kroatijos. Buvo labai garsių pavyzdžių. Informatorius patikė informacijas apie Kroatijos E, naftos įmonę. Tai vėl pastanavo bendram interesui. Tad kai noriu paremti šį sprendimą, parlamentas turi paremti tuos, kurie dirba mūsų labui. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Luke Flanagan. informatoriai iki šiol remiami tik tušiais žodžiais. Visi kalba, kokie jie puikūs, kokie jie narsus, kokie jie reikalingi. Tačiau tik tada, kai pasieksime tokią situaciją, kai nebereikės būti drąsiu, kad informuotum, kad nebereikės didelio pasiryžimo tam, tuomet būsime pasiekę kažko vertingo. Nes, pažiūrėjau, dabar Tarkim, mūsų šalyje, mano šalyje reikia būti itin narsiu, kad informuotum apie tokius dalykus, nes liksite be darbo, stresas psichologijoms problemomis ir aš nekartą tą sumatęs. Mano šalyje nuolat būna tokia situacija, kai, pavyzdžiui, informuojame apie policiją ir tie informatoriai vėliau yra apkaltinami pedofilija. policininkai už tai, kad informuotų nusikaltimus, sudarė paskui su įvairiais grasinimais. Jiems prie durų paliekamos negyvos žirkės. Taigi reikia tokius žmonės tikrai apsaugoti arba jiems paaiškinti, iš visai pasakyti, kad jie turi tylėti, jeigu nori likti saugus. Tikimės, tikiuosi, kad tai pasikeis. Dėkuoju, ponė Flanaganai. Toliau kaputo. Dėkoju, ponė pirmininkė. jau metų metus formatoriai vaidina svarbu vaidmenį, gindami viešą interesą. Dėl jų veiksmų kilo daugybė skandalų susijusių su mokesčiais, su aplinkosauga. Jie yra itin svarbi priemonė ginti viešą interesą. Deja, jų apsauga nėra pakankama. Priemonės per daug fragmentuotos nėra Europoje bendros sistemos. Yra tarptautiniai standartai ir ES teisės aktai turėtų tuo remtis. Svarstant šiuos teisės aktus, reikia tinkamai apibriežti informatorio savoką ir kuo plačiau jas apginti, kad jie galėtų užsimti savo veiklą. Taip pat reikia traukti konsultantus bei privačius asmenis prie, prie, prie mačiai pasamdytus asmenis. Maltoje, štai buvo atvejis su blogerė, kuris vadina ponė Wikileaks. Ir tai, kas, kas nutiko, rodo, kaip svarbu užtikrinti kam apsaugą. Dėkoju. Molis Kotkato. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos narys Moskovičiai kalbėjo komitete pas mus praėjusią savaitę ir kalbėjo, kad ES pirmauja kovoje su mokesčių vengimu, tačiau be LuxLeaks informatorių veiklos nieko nebūtų buvo. Dafni, Dafni Galicija, kuri Maltai buvo nužudyta praėjusią savaitę, taip pat pateikė labai daug informacijos apie galinguosius Maltoje. Šie asmenys pateikė labai daug informacijos, kad būtų galima kovoti prieš pasaulinių plutokratų korupcija. Tačiau matome, kad jų likimas e, naikina pasitikėjimą demokratiją, nes vienas iš tų žmonių buvo pripažintas kaltu ir buvo švengi kalėjimo, o kita buvo nužudyta. Tai rodo, kad svarbu apsaugoti šios asmenys, nes kiekgi korupcijos dalyką nešašinam vien dėl to, kad žmonės nedrįsta apie ją kalbėti. Parlamento šiandien siūlomas doku, svarstymo dokumentas numatytų tinkamas reikiamas apsaugos priemonės. Dėkoju. Dėkoju, ponė Skotkato. Katrina Kiničiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Panama Papers, LuxLeaks, WikiLeaks. Čia tik patys žinomiausi pastarųjo laiko skandalai, kurie parodė, tarp, kurie atskirtų tarptautinius korupcijos ir mokesčių veigimo tinklus. Ir apie tai žinome tik dėl to, kad buvo žmonių pakankamai drąsių pranešti apie šios veiksmus. Parlamentas pagaliau ėmėsi svarstyti šio opos klausimo, vertino valstybių narių sistemas. Matome, kad kuris valstybėse narėse informatoriai yra visai nesaugomi ir netgi yra baudžiami. Dėkoju ponė Razė, kuri rodo, kurios darbas rodo, kad būtina užtikrinti tinkamą apsaugą informatoriams, būtina suderinti apsaugą teikimo ES, taip pat reikia numatyti atskiras institucijas reikia, reikia, ir taip pat reikia priimti tinkamus teisės aktus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Kiničiai. Toliau Masimo Kastaldo, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. informatorių apsauga yra svarbus žingsnis kovant su korupcija ir užtikrina skaidrumą. Tačiau matome, kad teisės aktai valstybės narės labai skiriasi. Nes valstybės narės labai gerai saugo formatorius, o kitos juos netgi baudžia. Ta apsauga neturėtų būti tik formali, ji turėtų būti tikra, reali. Taip pat reikia leisti informatoriams veikti anonimiškai. Reikia užtikrinti, kad jie nesudurtų su uh, atsakomaisiais veiksmais, su kerštu. Ir taip pat reikia tinkamai paskirstyti įrodymų naštą. kalbant apie nusikalstamą veiklą, tai ne informatoriai turi patvirtinti, kad jie teisėtai veikia, o įmonė turi įrodyti, kad e, netlieka tų nusikalstamų veiksmų. Visą tai būtina siekiant tinkamai apsaugoti informatorius, nes kitaip e, netikamai sureaguosiu į narsą. Dėkoju. Dėkoju, paskutinis kalbėtojas. Rohorer Lerner, prašau. Dėkoju. Kolegos, mūsų sukrėtė Dafnės Galicijos drąsios Maltų žurnalistės nužudimas praėjusią savaitę. Ji kaip tik tyrė korupciją ir labai gerai jis atsiparodo, kas gali nutikti formatoriams, kodėl jas reikia saugoti. nuomonėje yra gerų elementų. Kalbam apie finansinę paramą, apie anonimiškumą, apie informatorių apsaugą. Reikia užtikrinti vienos žaidimo sąlygas visoje Europos Sąjungoje. Viešųjų pirkimų srityje, apsaukosaugos standartų srityje. Tad reikia pirties aktus, kurie saugot informatorius, kurie išaiškina tokių įmonių korupciją ar netikamą elgesį. Dėkoju. Dėkoju. Tomašič, prašau. Dėkoju. Pranešėjai yra svarbus visose visuomenėse. Jie rizikuoja savo gerovę, gindami viešą interesą. Ir visuomenė dažnai nebūna pakankamai dėkinga už jų pasiaukojimą. Šie, tie asmenys dažnai marginalizuojami, todėl svarbu juos ginti, juos saugoti, kad galėtume paskatinti piliečius atskleisti informaciją ir ginti visų bendrą interesą ir, ir tai daryti nedvėjojant. Čia pirmiausia kalba apie nacionalinę teisę. Valstybės narės turi numatyti tokias priemonės. Jos turi visapusiškai ginti informatorius. Tačiau Tačiau negalime taip pat ir palikti kitos pusės be, be galimybės apsiginti, nes tai gali kelti kitų problemų. Čia teismai turi vaidinti lemiamą vaidmenį. Dėkoju. Dėkoju, Gargijos apsidėjos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Viešajame sektoriuje, didžiosiuose įmonėse yra drąsių asmenų, kurie paviešina nusikalstamą veiklą, neteisėtą praturtėjimą, mokesčių vengimą, kitus panašius dalykus. Bendrai kalbant, čia asmenys kovos su korupcija. Yra piliečių, kurie kovoja su tokia neteisėta veikla, tačiau dėja labai dažnai tie piliečiai nukenčia už savo drąsą, už savo norą pasitarnauti. Jiems keršyjama, jie kartais ir netenka gyvybės. Šie žmonės padeda valstybei tinkamai funkcionuoti, tada valstybei tenka užduotis ir pareiga juos tinkamai apsaugoti reikia numatyti institucinių priemonių, kaip uh, sustiprinti tokių informatorių veiklos galimybės. Turime užtikrinti, kad uh, žmonės būtų visada pasiruošę kalbėti, garsiai kalbėti apie neteisėtą veiklą, jeigu jie pamato. Čia svarbu užtikrinti įstatymo paramą. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Europos komisijos vardu ponas komisijos narys Dimitris Avramopulos. Prašau. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Dėkoju dar kartą, ponė pranešėjai, už pranešimą. Tai tikrai yra svarbus žingsnis mūsų diskusijose. Komisija mano, kad tuos menų, kurie teikia informaciją apie korupciją, yra labai svarbus dalykas, nes tą informaciją tai būtų labai sunku gauti. Informatorių apsauga ir įtin svarbu, siekiant apsaugoti viešą interesą ir už, taip pat tai svarbu ginant teisinę sistemą. Turime ginti atsakingą, atsakingus informatorius, kurie siekia um, apginti viešą interesą. Tačiau taip pat svarbu ir apsaugoti įmonių interesus. Pavyzdžiui, reikia užtikrinti patiems teisę gintis. Tad kiek klausimas, kaip su šis tikslus pasiekti ir kaip mes galime veikti naudingai ES lygiu. Kaip žinote, Europos komisija baigė tokių Europos lygio veiksmų vertinimą. Šiemet buvo rengtos viešas, viešas konsultacijos, 5700 atsakymų buvo pateikti į konsultacijas iš 200 suinteresuotų šalių. Rezultatai yra pateikti internete ir aš pabrėžti, kad dalyvavusieji konsultacijose labai remia informatorių apsaugą. Buvo klausima, kokias srityse valstybės narės turėtų būti remiamas iš Europos komisijos pusės ir keturios svarbiausias sritis buvo štai kokios. Pirmiausia, kova su sukčiavimu ir korupcija. Toliau, kova su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu. Toliau, aplinkos apsauga ir galiausiai e, visuomenės sveikatos ir saugos apsauga. Atlikdami savo vertinamą, taip pat užsakėme ir išorinę studiją. Vertinome, išsamei vertinome esamą situaciją valstybėse narėse, visoje Europos Sąjungoje. Taip pat konsultavomės su nacionalinėmis tarnybomis ir suinteresuotomis šalimis komisija ketinasi imtis veiksmų, tolesnių veiksmų 18 metų pirmoje pusėje, todėl jūsų pranešimas yra itin svarbus ir mes jį atkreipsime dėmesį. Dėkoju. Labai dėkoju. Baigiame nagrinėti šį klausimą. Balsuos.